On y va, on y va. Regagnez votre siège, préparez-vous. Prašome susėsti savo vietas ir pasiruošti darbui. Bien, mesdames et messieurs. Ponios ir ponai. Akivaizdu, kad tai yra paskutinis balsavimas didelio masto, po to dar po pietų bus dar dėl skubos tvarkas varstomų klausimų trumpas balsavimas, o dauguma iš jūsų tai yra paskutinis balsavimas. Noriu tik tai pasakyti, atsiprašau vertėjų, kurie dabar turės iš, išversti tą klausimą, kad mes mm, trys. 26 tūkstančius kartų balsavome, priėmėme kelis tūkstančius dokumentų, taigi prašom pasiraitoti rankovės, imsimės darbo, o po to linkiu Jums geros kloties rinkiminėje kampanijoje. Taigi, balsuojame. Visų pirma, pono Valčianikų pranešimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Et c'est adopté. Patvirtinta. Toliau ponios Metsola pranešimas. Irgi vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antras ponios Metsola pranešimas. Irgi vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau panas Kratsa pranešimas dėl Europos ilgalaikio investicinių fondų. Pirmas e, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmas apie pakeitimas, varnis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 21 straipsnis, dvi dalis, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta, antra dalis vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Priimta. 35 konsultuojama dalis, vardinės balsavimas, prašom balsuoti. Ah, il est ouvert? Non. Il va s'ouvrir, le voilà, le voilà. Tuoj, tuoj galėsime balsuoti, prašom. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta ir pranešėja, kuri yra, ponia Kratsa, suteikiu jums žodį. Okay. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti e, jums visiems, taip pat e, ekonomikos ir pinigų reikalų komitetui. Ačiū už tai, kad pradė, padėjote e, rinkti šį pranešimą dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų. Aš norėčiau, e, kad e, jūs nebalsuotumėt už visą pranešimą, nes dar noriu daryti su taryba. Dabar kas už pranešimą, kas prieš, susilaiko. Balsavimas yra atidėtas. Dabar ponios Meišner pranešimas. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Šliter. Pane Šliter, jums žodis. Ça marche Ja, oui maintenant. Voilà. Ja, det finns eh, flera viktiga översättnings... Ačiū. Noriu pasakyti, kad eh, iškilo E, daug problemų dėl e, švediško vertimo. Yra daug vertimo klaidų. Aš užmesgiau kontaktus su e, juristais lingvistais, bet vis tiek nepavyko ištaisyti visų klaidų. Kai, kai kada tos klaidos yra tikrai esminės, jos gali trukdyti dėrėtis su taryba. Aš noriu pabrėžti, kad galioja angliška versija. E, ji turėtų būti originali, paskui viską suderins juristai lengvistai. Deja, šiuo metu e, švediškas tekstas tiesiog prieštarauja e, susitarimui su taryba, jį tą reikėtų sutvarkyti. Ačiū, panašlitriu, už pastabą, kurias jau išsakėte. Taigi bus paskui pateikta pataisomoji versija, kad visi galėtų viską patikslinti, kur ponė Meišner pranešėja. Prašom, jums žodis. Ačiū, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Dėl tų vertimo klaidų jau buvo atidėtas balsavimas e, iš antradienio į ketvirtadienį. Mes iš tikrųjų dėrėjomės remdamiesi angliškų tekstų. Ko gero, daugelis nežino, dėl ko mes dabar balsuojame. Tai yra direktyva dėl jūrų erdvės planavimo. Ir iš tikrųjų. Uh, tas pakrančių plotas yra tikrai labai didelis, turime septynės jūras, ten galima tikrai daug ką planuoti. E, taigi ši direktyva yra labai svarbi, svarbu, kad ji būtų patvirtinta. Po tokios pastabos pereiname prie viso teksto, kas, atsiprašau, dėl 88 pakeitimo, kas už, kas prieš, Ne visiškai aišku, paprašysiu elektroniškai pasitikrinti. 88 pakeitimas ten, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta didelė dauguma. Dabar dėl, e, dėl komisijos pasiūlymo visų pirma pakelkite rankas, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta dabar teisėkurinė rezoliucija, vardinis balsavimas. Le vote clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Gariga Poledo pranešimas mm, dėl išlaidų ir pajamų. Pradėsime nuo 20D pakeitimo. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 21 už. Gerai, pasitikrinkime dėl penkto pakeitimo. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Taip. 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 6D už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 12 už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 23 už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 24. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 7. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 14. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko atmesta. Septynioliktas už, prieš, susilaiko atmesta. Penkioliktas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta 26 už, prieš susilaiko atmesta 9 už, prieš susilaiko priimta 27 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta 28 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. 29 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 11 punktas. Dvi dalis. Pirma dalis už. Prieš. Susilaiko. Priimta antra dalis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 18 už. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikriname dėl 11 punkto antros dalies. Prašom balsuoti elektroniškai. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 30 už, prieš, susilaiko atmesta. 13 punktas, 3 dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš susilaiko atmesta, trečia dalis už, prieš susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Dėl trečios dalies prašom balsuoti elektroniškai. On vérifie le troisième partie. Tikrinamės dėl trečiosios dalies. Balsuoti baigėme patvirtinta. 31 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas dvi dalis, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 originalus tekstas už, prieš, susilaiko, atmesta. Abejojate, gerai, pasitikrinkime dėl 20. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar balsavimas dėl visos rezoliucijos vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Le vote clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Švab pranešimas dėl konkurencijos. Pirmas blokas. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ir teisėjai kurnė rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau panaštas pranešimas. Pirmas blokas, 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras blokas atkrenta, komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ir dabar teisėjai kūrinė rezoliucija, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau pono Protasevič pranešimas dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. 48 pakeitimai, lybė, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12 lybė. Dvi dalis. Pirma dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, susilaiko priimta priimta, 34 už, prieš, susilaiko priimta, 47 dvi dalis pirma dalis už, prieš, susilaiko priimta antra dalis už, prieš, susilaiko atmesta, komisijos pasiūlymas už. Man atrodo, buvo viskas aišku, bet jeigu norite pasitikrinti gerai, tada pasitikriname dėl 47 pakeitimo antros dalies. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaiko priimta ir vardinių balsavimų balsuojame dėl teisėkurtinės rezoliucijos. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dabar, panas Jiminės Veserilbarijo pranešimas. Lybė pakeitimų paketas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Priimta. Gerai, pasitikriname dėl 17 pakeitimo. Prašom balsuoti. Le vote clos et 7 à rejeter. Balsuoti baigėme, atmesta taip. Gerai, kad pasitikrinome. Dabar komisijos pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ir balsuojame dėl teisėkurnės rezoliucijos vardinių būdų. Prašom balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. Dabar pono Peterle pranešimas dėl e, dėrybų, dėl sutarimo su Japonija. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Man atrodo, bet gerai galime pasitikrinti, jeigu neaišku. Penktas, e, prašom pasitikrinti elektroniškai. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštas. Gerai, aiškiai kelkite rankas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta, bet neaišku. Tai elektroniškai pasitikrinkime dėl šešto. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Atmesta. Gerai, kelkite rankas. Septintas, kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta, aišku buvo. Pirmas, kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta, aiškiai. Antras, kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Trečias, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Ir dabar Atmesta, atsiprašau, atmesta. Paskutinis. Ir dabar vardinių būdų dėl visos rezoliucijos. Norite Gerai, galime pasitikrinti dėl trečio pakeitimo elektroniškai. Le vote est clos. Et c'est... Balsuoti baigėme. Atmesta. Dabar rezoliucija vardiniu būdu. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigėme. Patvirtinta. Dabar užsienio reikalų komiteto rezoliucijos pasiūlymas dėl religinės laisvės ir kultūros įvairovės turime septinto punkto tekstą, kas už, kas prieš susilaiko priimta ir balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių būdų. Prašom balsuoti. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dėl darbo tvarkos? Prašom. Oui, vous donne la parole. Prašau, jums suteikiu žodį. Thank you, Madam President. Yet again... Ačiū pirmininkė. Dar kartą balsuojame dėl pranešimo e, po e, tokių nedemokratinių įvykių, bet yra nustatytas jau e, europinių rinkimų terminas. Uh, nedemokratinė vyriausybė areštavo daugelį e, opozicijos atstovų. Nu, pirmininkė nutraukė kalbėti, tai, nėra, tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Dabar uh, Petro Papašenko yra Es Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto vienas iš pirmininkų e, lankytojų galerijoje ir mes jį labai sveikiname. Labai ačiū, kad atvykote pas mus šiandien. Ponems, pone Harms, prašom. Dėl darbo tvarkos? Ja, Ačiū, pirmininkė, mėly